12 val. 30 minučių. Dabar pagal darbo tvarkės projektą mes perėmėme prie pono Langin parengto pranešimo dėl draudimo tarpininkavimo. Iš karto suteikiu žodį keturioms minutėms ponui Langin pranešėjai. Na, Ja, dank, Frau Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamas komisarė. Visų pirma, norėčiau visiems padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Mes e, daugelį komiteto posėdžių rengėme komiteto nuomonę e, ir man atrodo, kad mums pavyko e, peržiūrėti draudimo tarpininkavimo direktyvą, papildyti ją tam tikrais vartotojų apsaugų užtikrinančiais aspektais iš tiesų e, vartotojai e, dažnai e, naudojasi draudimo tarpininkų paslaugomis, o reikia atitinkamų teisinių nuostatų. Taip pat mes čia sustipriname vartotojų teises gauti informaciją iš draudimo tarpininkų ir atitinkamą atlikį. Taip pat ši e, peržiūrėta direktyva padeda geriau apsaugoti klientų interesus, taip pat mes parengėme subalansuotą e, kompromis, kompromisą, e, kuriame bandoma e, užkirsti kelią e, piknaudžiavimui, kuomet e, tam tikri draudimo tarpininkai nepateikia visos informacijos. Toliau įvedama e, prievolė teikti informaciją apie įv, įv, įvairias įmanomas rizikas, apie e, sutarties galiojimo laiką. Tokiu būdu vartotojai gali geriau palyginti įvairių draudimo tarpininkų teikiamas paslaugas. Taip pat mes e, įpareigojame draudimo tarpininkus gerinti kvalifikaciją. Tai reiškia, kad e, per penkerius metus e, draudimo tarpininkai vieną savaitę per metus turėtų dalyvauti mokymuose, kuriuos rengia nepriklausoma e, mokymo įstaiga. Už šiuos kvalifikacijos kelimo kursus atsakingos bus valstybės narės. Taip pat mes e, kalbame apie e, finansinius investavimo produktus ir jie turėtų būti reglamentojami taip kaip ir MIFID direktyvoje. E, tam, kad būtų užtikrintas e, teisės aktų nuseklumas, kuomet yra, kuomet yra kalbama apie tos pačius finansinius projektus ir kai kalbama ne tik apie draudimo produktus e, ir kad dėl, dėl to mes bandėme suvienodinti tam tikras nuostatas. Taip pat reiktų nepamiršti, kad reikia aiškiai skirti skirtingus produktus. E, mes suteikėme vartotojams galimybę gauti visą pilną informaciją iš draudimo tarpininkų. E, taip pat mes kalbame apie išmokas nepriklausomai nuo šaltinio. Tokiu būdu e, mes taip pat stipriname vartotojų teises Taip pat šiuo pasiūlymu mes supaprastinome siejimo sandarius ir e, suteikiame galimybės gauti vartotojams specifinius pasiūlymus. Taip pat e, nuostatas dėl šių produktų mes siejame su MIFID direktyvos nuostatomis. Manau, kad mums pavyko e, pasiekti e, savo tikslų ir aš norėčiau padėkoti e, šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą ir nors ir prašoma dėl kai kurių dalių balsuoti dalimis, aš tikiuosi, kad e, galiausiai visi galės rytoj palaikyti šį pranešimą. Dar kartą dėkoju visiems, ačiū. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį komisarui Barnie, prašau. Pane pirmininkė, labas vakaras visiems. Šiandien mes kalbame apie direktyvos dėl e, draudimo tarpininkavimo peržiūros. Ponas Langen ką tik pasakė, kad e, mes manome, kad jei žmonės galės rinktis e, draudimą, turėtume visą informaciją, tai galės sumažinti įvairias išlaidas. Be to, galima bus užtikrinti, kad bus tinkamai e, apdraustos visos įmanomo, apdrausti visi įmanomi e, įvykiai. Štai kam yra skirta šį direktyvos peržiūrą. Skaidrumas, e, rizikos veiksnių valdymas, interesų konfliktų mažinimas. Taigi aš manau, kad šis žingsnis yra labai svarbus. Draudimo tarpininkavimas. Uh, uh, Tai yra sektorius, kuriuose, kuriame veikia labai dažnai labai mažos mikro įmonės ir tai yra ypatinga e, rinka ir komisija, rengdama savo pasiūlymą, stengiasi taikyti minimalų e, derinimą Kartais mūsų e, kritikuoja dėl to, kad Europa stengiasi viską reglamentuoti visose sritise, bet štai čia turime pavyzdį, kai mes stengiamės tikrai minimaliai įsikišti ir palikti valstybėms narėjams reikiamą lankstumą tam, kad jos galėtų atitinkamai pakoreguoti visas šios direktyvos nuostatas, atsižvelgdami į savo nacionalinius ypatumus. Dėkoju pranešėjai už jo darbą, dėkoju Jums už tai, kad Jūs iš tikrųjų labai sparčiai dirbote. Ypatingai dėkoju Werneriui Langen už jo gebėjimą dirbti, už jo žinias, kuriomis jisai naudojasi rengiant šį dokumentą. Dėkoju ir šešėliniams pranešėjams, Oli Šmit, pono Gegold ir pono Kliuteriui, kitiems. Mes žinome, kad taryba tai jie negeba dirbti taip greitai kaip jūs. Ir, uh, ketinama svarstyti šį dokumentą balandžio mėnesį. Ir aš tikiuosi, kad šiemet dar pavyks susitarti. Jūs pateikėte savo pasiūlymus ir iš esmės jie atinka mūsų nuomonę. Aš atkreipsiu sudėmėsi į du dalykus. Pirmiausia, jūs norite apsaugoti vartotojus. Jūs, pavyzdžiui, reikalauti, kad būtų rengiamas dokumentas apie negyvybės draudimą ir jo, jo paslaugas. E, ir kad jisai būtų prieinamas per, per, per EOP sistemą. Ir antra, jūs norite, kad da, da, draudimo įmonės tarpusavį bendradarbiautų ir a, jūs a, norite, kad, da, kad da, ši direktyva įtrauktų tik tai tuos, kurie uh, užsima uh, tarpingami veikla kaip pagrindinė veikla ir bet jūs taip pat kalbate uh, apie uh, geresnį informacijos teikimą. Yra ir keli pasiūlymai, kurie šiuo metu yra rengiami. Aš pirmiausia kalbu apie šio dokumento sąryšį su MIFIDu, su kitų dokumentų, kuris šiuo metu yra da, svarstamas trišalių darybų metu ir taip pat e, e, dokumentą dėl ginčių sprendimo neteisminė tvarka. Taigi, aš dėkuoju Jums už darbą ir linkiu Jums tolesnės sėkmės. Pone pirmininkė, mes padėsime patvirtinti e, šių tekstų ir draudikams, ir draudimo tarpininkams ir toliau. Uh, uh, atlikti savo reikalingą darbą draudimo rinkoje ir e, kartu padėti visai mūsų Europai ir toliau e, e, stiprinti savo ūkį. Ir mes visi jūsų darbo dėka galėsime drąsiai žvelgti į ateitį. Tyler. Ačiū komisijos nariui, ponia Staler. Vidaus rinkos komitetas dvi minutės. Ačiū pirminkė, ačiū pranešėjui, komisijos nariui Barnijai. Kaip e, sakė pranešėjas, e, užtruko tam tikrą laiką, kol šis pranešimas buvo pateiktas e, plenariniai sesijai svarstyti. ES draudimo rinka yra suskaldyta, ir yra įvairių netitikimų, ypač susijusių su informacijos reikalavimais. Todėl e, tikėtina, kad e, vartotojai gali netinkamai suprasti visą e, riziką susijusią su draudimo produktais ir kitus aspektus. Svarbu užtikrinti, kad visa tai būtų gerinama. Nesu tikra, kad šis išdėstymas nauja redakcija leis išspręsti vartotojams kylančias problemas. Svarbu apie tai e, kalbėti. Taip pat e, esu labai nusivylusi e, dėl to, kad šiame pasiūlyme yra siūloma keisti sprendimus, kurie visai neseniai buvo patvirtinti šiame parlamente. Jeigu paimtume Junktinę karalystę kaip pavyzdį, ten yra priimami tam tikri privalomi sprendimai siekiant apsaugoti e, vartotojus, o tai, kas siūloma čia, tik susilpnins tuos e, sprendimus ir tai e, labai nepalanki tendencija. Todėl reikėtų dar kartą pagalvoti apie tam tikrus šio pranešimo aspektus. Dėl to Negalima e, pritarti šiam pranešimui tokiam, koks jis yra dabar. Ačiū pirminkė. Grazie. Eh, credo che l'onorevole. Ačiū. Atrodo, pono Lenė čia nėra, taigi sutiksiu žodį frakcijų vardu kalbėsintiems nariams, EPP vardu, ponia Gal Telč. Ačiū, pirminkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti e, kolegą Langen e, parengus tokį subalansuotą pranešimą, kuriame atsispindi visų suinteresuotųjų subjektų pozicijos. Priešingai nei anksčiau kalbėjo kolegos, manau, kad e, tokiu būdu galima bus užtikrinti maksimalę vartotojų apsaugą, paisyti jų interesų ir kartu atkreipti dėmesį į riziką ir rizikos pasidalymą. Ir į tai, kad informacija turi pasiekti vartotojus tinkamų laikų prieš jiems pasirašant draudimo sutartis. Man ypač svarbu pagalvoti apie netitikimus, apie interesų konfliktus. Ir šiame kontekste valstybės narės gali siekti viešinimo, gali reikalauti, kad draudimo tarpininkai e, viešai paskelbtų savo e, draudimo sąlygas ir panašiai ir kitą informaciją. Taip pat e, norėčiau priminti, kad iki krizės buvo panašių nuostatų ir buvo galima išvengti, kad draudimo tarpininkai klaidintų vartotojus, siūlydami jiems produktus ir neteikdami tinkamos informacijos. Manau, kad labai svarbus mokymas šioje rinkoje ir jis turi būti privalomas. Tai yra e, svarbu e, taip pat ir turint omenyje registravimosi internetu sistemą. Svarbu e, vykdyti draudimo tarpininkavimo sistemos priežiūrą, užtikrinti, kad ji būtų skaidresnė. Pirmininkė, manau, kad šis pranešimas yra labai gerai subalansuotas, todėl turėtume jį paremti tą ir rekomenduočiau kolegoms balsuojant. Dėkoju. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu ponas Sančias Presedo. Ačiū pirmininkė komisijos nariai Barnie. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Langen e, ir kitiems, kad pavyko surasti kompromisą Šiame sektoriuje dirba daugiau nei vienas milijonas žmonių e, ir nuostatų išdėstymas nauja redakcija padės mums įgyvendinti mūsų tarptautinius įsipareigojimus, įspręsti rinkos e, suskaldimo problemą ir kitas problemas. Bus e, taikomus tinkamas priemonės, dėminimis principas. Tai nėra paprasta priemonė. Svarbu, kad būtų taikomi profesiniai standartai susijęs su registravimusi. Svarbu, kad būtų paisoma visų subjektų interesų. Kalbėta apie pavyzdį, kai įmonėms tenka įsigyti draudimą savo veiklą apdrausti ir tokiais ir kitais atvejais būtina teikti tinkamą informaciją. Taip pat, kad būtų užtikrinama e, tinkama konkurencija, svarbu, kad informacija būtų teikiama skaidriai ir kad e, ją teikiant būtų laikomas JOPA direktyvų. Taip pat e, būtina paisyti vartotojų teisių ir laisvių užtikrinti skaidrumą. Balsuosime už šį pranešimą rytoj ir tikiuosi, kad dauguma jį parems. Ačiū dabar Aldė frakcijos vardu, ponas Šmit, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, mes nagrinėjame politiškai jautrų klausimą. E, jis yra susijęs su draudimo e, tarpininkais, nes reikia visų pirma nagrinėti klausimą, ar, ar galima uždrausti. Uždrausti atitinkamus produktus, e, man atrodo labai svarbu, kad e, draudimo tarpininkai veiktų vartotojų labui ir negalima leisti, kad e, išsivystytų monopolis. Aišku, valstybės narės gali e, žengti toliau, negu kalbama šiame teisės akte, nes yra valstybių narių, kad, kurios mano, kad reikalingos griežtesnės taisyklės. E, pone komisarė, pone pirmininkė, vienas iš pateiktų pakeitimų yra susijęs su MIFID direktyvos nuostatomis. Todėl norėčiau užduoti klausimą ponui Langen ir e, komisarui, ką tai reiškia praktikoje. Kaip ponas Gigolt sakė, e, šitie pakeitimai ketvirtas ir penktas komite, pakeitimai neturės e, jokios įtakos deryboms e, dėl MIFID nuostatų. Bet aš girdėjau priešingą dalyką ir jeigu mes e, patvirtinsime 8, 9 ir 11 pakeitimus, kuriuos pateikė ponas Gygolt, bus tam tikros techninės įtakos dėryboms. Todėl norėčiau paklausti pon, pono komisaro ir pono Langeno, ar e, galima e, ketvirt šeštų ir penktų pakeitimų užtikrinti, e, kad būtų kad šio teisės aktų nuostatos būtų susijėtos su MIFID direktyva. Dėkoju žaliųjų vardu, kalbės ponas Gigolt. Vieną minutę. Gerbiami kolegos, draudimo verslas per pastaruosius metus e, tapo lobistų veiklos sritimi ir mes susidurėme su vartotojų teisų pažeidimais, ypač dėl kapitalo investavimo. Ir mes matome, kad MIFID produktai e, e, yra geriau reglamentuojami, geriau atitinka vartotojų apsaugos standartus negu draudimo produktai. E, Mes e, su Ekon komitetu mums pavyko rasti subalansuoto kompromiso, ne, kad būtų geriau užtikrintos vartotojų teisės. Galbūt šitas kompromisas šiek tiek susilpnina komisijos pasiūlymą. Čia e, plenarnėme posėdėje buvo išsakyta daug įvairių pasiūlymų, kai kurie iš jų padėtų sustiprinti vartotojų teises, kiti ją susilpnintų, todėl norėčiau kreiptis į kolegas ir e, galvoti apie tai, kad mes turėtume siekti e, sąžiningos konkurencijos ir manau, kad ši mintis turėtų mums e, padėti rytoj balsuojant, nes e, paprastų konstatuojamųjų dalių neuž čia neužteks. Norėčiau paprašyti kolegų, kad jie turėtų omenyje šitų dviejų direktyvų suderinimą. Ačiū. Grazie. Eh, se non ci sono richieste di parola. Dėkoju. Jeigu niekas nenori pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, tuomet sutikiu žodį ponui Barnie. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai, kadangi visi, kas kalbėjo, kalbėjo labai konkrečiai e, ir apie svarbius dalykus. Vartotojų apsaugos standartai, ponė Stikler apie tai kalbėjo. Aš manau, kad tai yra labai svarbi tema ir prie jos dar turėsime sugrįžti per trilogą. Uh, nes e, labai svarbu užtikrinti, jog šis tekstas darėtų su kitais tekstais, kuriuos e, e, aš minėjau, atsižvelgiant į draudimo ypatumų, sektoriaus ypatumus. Pritariu ir po, poniai Alpenč, gal Penč, ponas Langen, ponas Šmit, ponas Gigold. Da, da, su kuriais mes dirbome, rengdami įvairių reglamentų tekstus puikiai supranta, kad kai kalbame apie priežiūrą, skaidrumą, apie vartotojų apsaugą, apie bankų kapitalizavimą, yra dėl visų šių veiksmų nekilo jokių krizių. Ir aš manau, kad mes turėtume atsisakyti e, ginčitinų praktikų, kurios kenkia tiek investuotojams, tiek vartotojams. Uh, ponas Sančia Presedo kalbėjo apie tai, kad labai svarbu užtikrinti, jog vartotojai gautų visą jiems reikalingą informaciją ir galėtų rinktis. Ir aš jums visiškai pritariu, kad būtina surasti tinkamą surasvirą tarp pasiūlymo, tarp, tarp laisvės formuluoti pasiūlymą ir tarp vartotojų galimybės rinktis. Ponas Šmit kalbėjo apie klausimą, dėl kurio dar nėra vienos nuomonės. Tai yra dėl šio dokumento derinimo su MIFIDu, minėti ketvirtą, penktą pakeitimus. Ir aš manau, kad mes dar sugrįšime prie to, apie ką kalbėti per trišalės dėrybas. Aš suprantu, kodėl buvo parengtas toks tekstas ir atsiprašau, ponė Šmit, aš negaliu šiandien kalbėti konkrečiau. Uh, Ir aš tiesiog tikiuosi, kad mes su jūsų pranešėju galėsime per trišalės darybas surasti aiškesnius ir konkretesnius atsakymus į jūsų klausimą. Dėkuoju Jums uždėmesi. Dėkuoju, dabar žodis suteikiamas ponui Langin, mūsų pranešėjui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad jie labai teisingai vertino kompromisą. Norėčiau padėkoti komisarui ir taip pat norėčiau labai padėkoti visiems šešėliniam pranešėm Sančias Prečedo, Ole Schmidt, ponui Gigolt, Jürgen Kliūtė, poniai Styler. Manau, kad nors iš pradžių mūsų pozicijos labai skyrėsi, e, diskusija vis tik buvo labai sąžininga. Pone komisarė, tai jokių būdų nebuvo greitas E, sprendimas. Jūs savo pasiūlymą pateikėte 2012 m. Liepos mėnesį. E, tai reiškia, jau praėjo nemažai laiko, o taryba vis dar miega. Taigi nieks nežino, kada mums pavyks pasiekti e, susitarimo, tikriausiai jau ne šioje Europos parlamento kadencijoje. Pone Staidar pasakė, kad ji norėtų sugriežtinti e, ginčio e, sprendimo taisyklės. Kalbant apie ginčių sprendimus, mes turime priimti sprendimą, kokie, e, mes turime nepamiršti, kad sprendimą, ko, kokios institucijos atsakingos už ginčių sprendimus, e, priema valstybės narės ir todėl valstybės narės ir toliau turėtų tęsti tokią veiklą be mūsų primetamos nuomonės. Kolegai Sančias Prečedo, e, kuris e, kalbėjo apie, kuris pateikė e, pakeitimus dėl siejimo sandorių. Kolega Ole Šmit, jo nuomonė buvo kitokia, tačiau mums pavyko pasiekti kompromiso ir manau, kad mums pavyks pasiekti atitinkamų teisinių nuostatų. Kolega Šmit pasisakė už atitinkamus draudimus. E, kalbant apie ketvirtą ir penktą pakeitimus ir MIFID direktyvą, tai, ką mes šiandien perėmėme iš MIFID direktyvos, ta, ta, tas jau atsispindi tekste. E, mano manimu, e, mūsų formuluotės netgi iš dalies yra geresnės e, negu MIFID direktyva ir galiu pasakyti, kad dėrybose, kurie, kuriuose ir toliau dalyvaus ir šešėliniai pranešėjai, mes sieksime e, savo užsibriešto tikslo. Aš neban, nebandysiu e, kažkaip įterpti į šitą tekstą nepastebimai kažkokių nuostatų, kurios būtų nesusijusios su draudimo produktais. Norėčiau padėkoti panai Gygalt už tai, kad jis galiausiai pritarė šiam e, pranešimui. Aišku, jis pateikė ir atitinkamų pakeitimų žaliųjų frakcijos. E, du iš tų pakeitimų aš paminėjau dėl atitinkamo. Dėl komisinio mokesčio su tam tikrais įsipareigojimais draudimo aš e, galiu pasakyti, kad mūsų frakcija tam nepritars. Taip pat, e, kalbant apie tam tikrus rinkų, e, produktų patekimo į rinką, e, galiu pasakyti, kad už tai yra atsakingos valstybės narės, o mes atmesime šį pakeitimą. Toliau išimties taisyklės mano frakcijoje dabar kaip tik vyksta dėrybos ir aš jums rytoj ryte galėsiu pasakyti, koks buvo balsavimo rezultatas e, mūsų frakcijoje. Ir manau, kad E, čia yra skirtumas tarp didžiųjų ir mažųjų frakcijų, kad didžiosiuose frakcijose nėra paprastai linksima galva, yra vis tik diskutuojama ir primami sprendimai. Norėčiau dar kartą visiems padėkoti. Ko jūs sako pirmininkė, e, diskusijos baigstos, balsuosime rytoj 11.30 minučių. Dabar tęsėme darbą pagal darbo atvarkę, tai yra ponios Grostet pranešimas. Trečioji daugiametė ES sveikatos ir ties veiksmų 2014. E,